ir e, atitinkamas komitetas e, jo prašymą patenkino. E, S ir D frakcijos vardu GUE, NGL frakcijos ir frakcijams nepriklausančių narių vardu buvo prašoma paskelbti delegacijų nariais e, tam tikrus narius. Sąrašas yra įtrauktas jūsų dokumentuose, jei niekas nepaprieštaraus, šiam sąrašui bus e, pritariama. Pagal 74 darbo tvarkos e, taisyklę ketvirtadienį aš pasirašysiu priimtus teisės aktus.